So, dear members, I will... Gerbiami e, kolegos, aš pradėsiu posėdį, pirmininkausiu dabar. Deja, e, pirmininkė įstrigo pakeliu į Briuselį ir atvyks tik tai apie pusę šešių. E, po pusantros valandos jį paprašė, kad vicepirmininkai pirmininkautų. Vietoj jos, tai aš padarysiu dabar, ji, kadangi taip vėluojame, pasiūlė pakeisti darbo tvarkę ir pradėti nuo penkto punkto, kadangi yra atvykusių jungtinio tyrimų centro atstovų. Tai e, išklausysime jų. Taigi, penktasis klausimas prieš ketvirtą klausimą pono Hetmano pranešimo projektas bus svarstamas vėliau. Ar sutinkate su tuo pakeitimu? Galime tvirtinti tokią darbo tvarkės projektą. Žiūriu į e, kolegų akis, nematau, kad kas nors prieštarautų. Galime sakyti, kad darbo tvarkė yra pakeista. Jūsų pritarimų dabar antras punktas e, protokolų tvirtinimas 26-27 kovo dienos. Galite supažinti interneto svetainės su protokolais ir nebent kas nors per šį posėdį išreikšto prieštarimų, tai siū, jeigu, siūlyčiau laikyti šiuos protokolus patvirtintus. Atrodo, niekas ir neprieštaraus. Laikome, kad protokolai patvirtinti. Dabar penktasis darbo tvarkės klausimas. E, daugelis kolegų tikriausiai e, lankėsi parodoje Junktinio e, tyrimų centro per kovo plenarinę sesiją Strasbūrė. Buvo dešimt stendų parodoje, vienas buvo skirtas regionų politikai, tačiau ir kiti stendai aktualūs yra mūsų komiteto uh, E, darbui. Norėčiau dabar kuo nuoširdžiausiai pasveikinti poną Emanuelą Belen, kuri atvyko pas mus. Ji e, tarp institucinių ir tarptautinių ryšių e, skyriaus vadovė yra Junktinėme tyrimų centre ir ji pakalbės apie tai, kaip nacionaliniai regionų ir vietos valdžiai reikėtų įgyti žinių tam, kad būtų galima e, priimti politikos sprendimus pagristus informaciją. Ir taip pat jį pakalbės apie Junktinio tyrimų e, centro iniciatyvą Mokslas susitinka su parlamentais. E, suteiksime mūsų viešinėjimui 15 minučių pasakyti, o paskui nariai galės pateikti klausimus. Iki 17 valandos svarsysime šį klausimą. Pone Belan yra, taigi prašom žodis jums. Dėkoju, ačiū, kad pakvietėte mus e, ir suteikėte galimybę pristatyti mūsų tyrimų centro veiklą. Ačiū taip pat ir vertėjams Taigi aš esu iš Europos komisijos, iš Junktinio tyrimų centro. Tai yra komisijos tarnyba ir aš labai trumpai pristatysiu labai trumpai e, centro įgaliojimus. Taigi tai yra mokslo ir žinių tarnyba komisijoje, tai tarnyba, tai generalinis direktoratas, įkurtas prieš 60 metų, pernai kaip tik 60 metį šventėme, e, anksčiau tai vadinosi Mokslo tyrimo institutu, e, dabar e, nuo brandolinių temų mes nukrypome į labai platų temų spektrą ir taip pat apriepiame taip pat ir žinių valdymą. Mūsų tikslas yra e, paremti politikos formavimą, visų pirma, komisijoje. E, dirbame maždaug 20 kitų komisijos tarnybų. Tačiau ir šiame kontekste yra labai svarbu pabrėžti, kad esame pasirengę ir mielai e, paremė, paremėme politikos formavimą nacionalinių, regioninių ir vietos lygių. Mes remiamės e, mokslo tyrimais, nepriklausomais tyrimais, esame savaime suprantama tik politiniais, e, e, tik moksliniais interesais, nesame politizu, politizuota institucija. Atstovaujame tikriau sakant, 30 procentų savo darbą skiriame politikos formavimui, o 70 e, tos politikos įgyvendinimu. Taigi daugiausia dirbame regionų ir vietos lygmenių, nes e, dauguma ES e, politikos yra įgyvendinama būtent vietos lygių. Paminėjau jau žinių valdymą. Tai iškilo dėl to, kad visų pirma būtina šiais laikais, taip sakant, generuoti mokslą ir žinias, bet e, mokslo ir žinių yra šiais laikais tiek daug, kad būtina e, sėkmingai valdyti tas žinias, taigi mes e, dirbame per e, tokius e, žinių centrus, kur subūrėme mokslininkus ir darbuotojus iš skirtingų generalinių direktoratų, taip pat iš akademinių institucijų kad galėtume sugeneruoti žinias tam tikroje, tam tikroje temoje, temoje, bet taip pat ir pateikti jas politikos formuotojams, taip kad jiems būtų patogu. Aš konkrečiai paminėsiu teritorinės politikos mokslo centrus. Pirmąjį tokį įkūrėme 2015-aisiais, 2016-aisiais jis tas teritorinių uh, teritorinių politikų centras ir atsirado, grįšiu prie jo truputį vėliau. Dabar keletas pavyzdžių. Mūsų centras remia valstybės narės ir regionus. Kodėl? E, mums yra įdomu dirbti su jumis, o jums uh, su mumis. Mūsų akim žiūrint e, yra įdomu ir svarbu dirbti su politikos formavimais regionuose ir miestuose, nes tai mums suteikia labai e, svarbę sąsąją su tikrove, su tuo, kaip ES politika įgyvendinama vietose, taigi e, atgalinį ryšį galime gauti, kaip tos politikos veikia tikrovėje regionams, galime e, pateikti e, didžiulį kiekį duomenų, e, informacijos, mokslo duomenų, konsultacijų, patyrimų, modeliavimo. Ir mūsų tikslas vietos politikos formuotojams suteikti informacijos ir žinių, kad eventualiai jie formuotų geresnę politiką savo piliečiams. Čia štai dar vienas pavyzdys, vadinamoji miestų duomenų platforma, tai dalis tam tikrų priemonių, kuri yra sukurta regionų žinių centre. Šitas centras teikia paramą regionams ir miestams, apibrėžiant, e, įgyvendinant ir, e, ir stebint e, aktyvios specializacijos inovacijų strategijas. Čia tikslas yra kurti naujas strategijas, kurios remtųsi regionų potencialu, potencialu ir ypatumais ir taip pat, e, e, kuris panaudoja tokį e, politikos formuotojų akademijos atstovų, verslo atstovų pastangas apibrėžti vietos bendruomenės poreikius ir privalumus geriau panaudojant ES lėšas. tas e, žinių centras e, siūlo visą virtinę priemonių, konsultacijų mechanizmų ir čia jūs matote vieną iš jų. Jis yra naudingas e, miestų vietovėms. Ir čia jūs matote puslapį iš svetainės, kur grafiškai pavaizduoti duomenys apie miestus Čia rasite duomenys apie ekonomiką, miestų plėtrą, transportą, aplinką ir kitus dalykus ir galite sekti, kas kur vyksta per tam tikrą laiką. Tai politikos formatojams e, ir piliečiams suteikia galimybę susipažinti su visais tais duomenim, formuojant ateities politiką. Čia štai dar vienas pavyzdys PM2.5 atlasas. Čia iš tiesų atsispindi daugiau kaip 800 miesto vietovių analizės rezultatai, kurie leidžia suprasti taršos e, smulkiamis dalelėmis situaciją E, politikas formuotojams labai svarbu suprasti e, taršos e, šaltinius mieste, ar jie, tie šaltiniai yra pačiame mieste, ar kaiminiai vietoviai, ar tai transportas, ar, ar šildymo sistema, ar žemės ūkis. Tai leidžia tikslingiau suformuluoti politiką, sprendžiant konkrečią problemą. Toliau, energijos veiksmingas panaudojimas. Tai taip pat e, S3P platformas, tai yra e, išmaningos specializacijos platformas e, viena iš atšakų, e, e, šildymas ir vėsinimas e, pareikalauja e, ar prisideda prie maždaug pusės e, taršos miestuose. Ir e, šitie duomenys gali padėti politikos formuotojams ieškant e, sprendimų, kurie būtų veiksmingi energetikos prasme ir leistų parinkti geriausią energijos šaltinių krepšelį konkrečiai vietoviai. Atsparumas yra dar viena problema, kurios svarba auga. E, čia jūs matote tam tikrą modelį, kurį parengė mūsų mokslininkai. E, jis remiasi iš dalies geografiniais e, duomenėmis, bet yra praturtintas ir matematiniais modeliais. Ir dirbdami draugės vietos valdžia, pavyzdžiui, Milano mieste, E, ieškome būdų, kaip politininkai gali padėti vietos e, valdžiai e, sustiprinti miestų atsparumą. Čia matote dar vieną labai neseną priemonę, kuri taip pat yra pristatyta kitam jūsų parlamento komitetui. Tai yra E, kultūrinių ir kūrybingų miestų stebėsenos priemonė. Apibendrinta informacija iš maždaug 180 miestų. E, ten atsispindi informacija apie E, tų miestų ekonomiką ir e, būtent apie kultūrinius ir e, kūrybinius miesto aspektus. Kalbama apie muziejų, teatrų skaičių ir taip toliau. Vėlgi tai yra prie, priemonė piliečiams ar vietos valdžiai norint palyginti savo miesto situaciją, pažiūrėjus, su kitų panašių miestų, panašaus dydžio miestų, padėtimi. E, mes po ekonominės krizės labai aiškiai pamatėme, kad miestai, kurių e, kultūrinė ir e, kūrybinė ekonomika buvo stipresnė, iš esmės geriau sugebėjo atsispirti kriziai. Tai vėlgi gali pasitarnauti kaip įkvėpimas ir parama. <clears throat> Čia jūs matote labai nedidelį e, mažytį e, skaičių mūsų parengtų priemonių, e, konsultacinių medžiagų, duomenų, e, kuriuos mes galime jums pasiūlyti. Mes palikome keletą brošiūrų prie įėjimo šioje salėje. Ten pamatysite visas tas priemonės, kurios yra parengtos, galbūt jos uh, E, jūs sudomins. E, kitos tos brošiūros yra tiksliniai, parengtos atskiriems regionams. E, jeigu susidomėsite, galite paprašyti ir mes pateiksime jums daugiau informacijos. Na ir paskutinis pavyzdys, tai bandomasis produktas, kuris vadinasi mokslas sustinka su parlamentais ir regionais. E, pradžia šio projekto e, buvo 2015-aisiais, e, kai mes draugė su Europos parlamentu pradėjome jį įgyvendinti, o paskui e, inicijavome darbą su nacionaliniais ir vietos parlamentais. Ir e, tas bandomasis e, projektas e, buvo patvirtintas e, su taip pat ir savo samata. 600 e, tūkstančių eurų visų pirma bus skirta e, įvairiems renginiams miestuose, sostinėse, regionuose paremti vykdant mokslas sustinka su parlamentais ir sustinka su regionais programą. Tai yra galimybė sukurti tam tikrus e, forumus, kur gali sustikti iš vienos pusės mokslininkai, iš kitos pusės e, politikos formuotojai, vietos politikos formuotojai. E, čia atsižvelgiama į tai, kad Politinis diskursas šiuo metu yra iš dalies neigiamai veikiamas įvairiausių neigiamų nuomonių, nemokslinių e, nuomonių ir tai trukdo susitarti dėl politikos formavimo pagrindų. Kitas dalykas yra, kad mokslininkai kol kas e, nemoka kalbėtis su politikos formuotojams. Taigi antrasis veiksmas bus suteikti jiems tokią galimybę ir sukurti ilgesnės trukmės formą tokiam dialogui palaikyti. Uh, Apibrėžėme keletą temų e, skirtų e, šiems renginiams, tačiau svarbiausias dalykas mums e, yra užtikrinti, kad ta tema būtų aktuali politikos formuotojams vietos lygmenių. Tai gali būti vynaugio auginimo regiono ateitis, pavyzdžiui, ar aplinkos tematika, ekonomika, viskas, kas iš tikrųjų domina žmonės vietose. E, kas gali dalyvauti? Visų pirma, arba nacionaliniai, regioniniai e, ar žemių, e, federaliniai parlamentai, ar netgi iki pat vietos miestų ligmens mes finansuojame tokius renginius ir taip pat finansuojame tyrimus. Ta tema, kuri bus aptariama tuose renginiuose. Tos studijos gali būti atliekamas arba iki renginio, e, norint pagyvinti diskusiją, arba vėliau jau padedant suformuluoti būsimą politiką. Regionai turi galimybę ir mes juos skatiname taip daryti, apsi, susijungti, apsijungti, parinkti bendrą temą, bendrą problemą. E, galbūt vienas regionas e, susidurės problemo, kitas gali pasiūlyti potencialų sprendimą. Būtent e, taip tie regio, e, renginiai gali būti panaudoti kaip galimybė regionams e, nutiesti naujas sąsajas tarpusavyje. Toliau, labai trumpai, mokslo tyrimo infrastruktūra Mūsų būsnės yra įsikūrusios Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Niderlanduose ir Ispanijoje. Tose būstinėse mes e, turime 68 mokslo tyrimų infrastruktūras, pradedant nuo e, didžiulių brandolinių tyrimų infrastruktūrų iki mažesnių. Dar viena iniciatyva e, numato, kad ta infrastruktūra bus atverta mokslininkams ar valstybių narių verslo įmonėms ir mokslininkams. Pereisiu prie kitos skaidrės. Taigi e, tas atsiverimas gali priklausyti, pavyzdžiui, nuo aktualumo, jeigu e, sustarsime dėl bendro intereso projektų. E, e, tai e, tie projektai tada bus pakankamai nebrangus, bet mes galvojame taip pat ir apie bendrus projektus su pramonė, kurie leistų galbūt atlikti mokslo tyrimus, kurie leistų sukurti naujus, naujus gaminius, naujas, naujus produktus. E, Čia jūs matote interneto sąra, e, adresų sąrašą. Pabaigoje noriu Jums dar kartą padėkoti ir, ir e, e norėčiau Jūs paraginti, e, jeigu tai, ką aš pasakiau, ar ką rasite mūsų bukletuose, e, būtinai su mumis susisiekti, paklausti, kuo mes galėtume padėti. E, Na ir žinoma, ta pastaroji iniciatyva, e, tas bandomasis e, projektas, kuriam pritarė parlamentas, mums yra labai svarbus, mes norime jį plėsti, įgyventi galbūt, e, jeigu tik įmanoma, visose valstybė, valstybės narėse. Taigi e, pagarbiai kreipčiausi jūs prašinama apsvarstyti tokią galimybę. Visa informacija dabar prieinama internete, taigi prašom taip ir elgtis. Dėkui. Dėkoju, ponė Belan norėčiau dabar kreiptis į kolegas. Gal turite klausimų, gal norite aptarti aktualius jums dalykus. Prašom, ponas Bogovič, darbą, kurį atliekate, jis iš tiesų yra labai svarbus. E, trys dalykai man yra aktualūs. Pirmiausia, ar galėtumėte pasakyti, ar yra panašia regioninė sanglauda, kaip kas jaučiama pasaulyje šioje srityje. Ir norėčiau, aišku, paklausti, mm, kaip, kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, komisija jaučia su valstybėmis narėmis, vertindami geriausią praktiką, taip pat ir numat Ar jumis, e, jūsų darbu gali pasinaudoti, kad tikrai nepakankamai kalbam apie tai, kas yra daroma regionuose. Ir kaip jūs tą vert. Dėkui už suteiktą žodį. Aš norėčiau jūsų paklausti apie informacijos mainus. Ne tik tarp miestų, savivaldybių, bet ir tarp įvairių organizacijų. Toliau. Ar galėtumėt paaiškinti, kodėl jūs esate tik tai penkiose valstybėse narėse, o ne visose valstybėse narėse. Dėkoju, ar dar kas turėtų klausimų? Tai aš pats dar tada paklausiu. Jūsų strategija, kokiais kriterijais jinai yra paremta, kuo remiantis tas matys analizai, kuo remiasi tas jūsų e, temų aktualijų parinkimas. Poniai Belan, dėkui. Dėkui už klausimus, pabandysiu, kuo galėdama juos atsakyti. Pirmiausia, yra, yra komisijos dalis, bet taip pat tai yra ir tyrimų centras, tai tuo mes esame ypatingi. Bet mes, mūsų centras yra pasirašęs tuos sustarimus, tai yra ir universitetai, ir regionai, ir, pažiūrėjau, valstybės narės, eis partneris priklausomai nuo uh, srities. Tai čia mes kalbame apie įvairias konkrečias bendradarbiavimo sritis. Maždaug šimtą susitarimų bendradarbiavimo srityje pasirašome per metus. Taigi, su pačiomis įvairiausiamis organizacijomis bendradarbiavėjome. Ir tai nėra tiek už Europos ribų. Minėjau tą išmanėją specializaciją. Europoje dabar tai yra privaloma O kalbant apie bendradarbiavimą su regionais, tai ir naudotis tais duomenimis, kurie yra pateikiami toje platformoje. Ir maždaug 180 regionų yra užsiregistravę toje platformoje ir maždaug pusė valstybių narių. Tai yra ta išmanios specializacijos platforma. Valstybės, taip vadinamos SELAK valstybės ir šį rūdienį mes planuojame Sevilijoje susitikti su visais šiais partneriais ir tuo būdu mes galėsime kaip ir eksportuoti. O kaip mūsų vertina nedideli miestai, tai nežinau, priklauso nuo konkrečių dalykų. Ta išmanioji specializacija skatina bendradarbiavimą su įvairiais partneriais, regionais, miestais. Tie. Ir tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas su mažesniais miestais ir toliau plėtosis. Informacijos mainai, tai minėjau jau susitarimus. Mes turime savo būstinę penkiose valstybėse narėse, galbūt nepakankamai gerai paaiškinau, tai nėra mūsų atstovybės, tai nėra mūsų biurai, tai yra mūsų būstinės dalis. Taip kaip komisija turi savo būstinę Briuselį ir Luksemburgą, ISPRA yra mūsų didžiausias tyrimų centras ir pagal dirbančių žmonių skaičių tai yra trečias didžiausias komisijos centras ir jis yra vienoje iš tų penkių e, valstybių narių. Mes pradėjom nuo mm, atominės, atominio bendradarbiavimo. Ta buvo mūsų, tų tyrimų centro pradžia prasidėjo nuo atominių, atominių darbo programa. Sakiau, kad jungtinių tyrimų centras yra nepriklausoma, įstaiga remiasi savo darbę mokslinę metodiką pasitarę mm, su įvairiais komisijos direktoratais, priklausomai nuo to, ar bus kūriama darbuotojų valstybė atstovai. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Thank you, Balan. E, e, komunikavimą, viešuosius e, ryšius, kaip tai vyksta su darbe egzistuoja poreikis daugiau, plačiau komunikuoti. Taip mes bandome tą daryti. E, turime komunikacijos strategiją ir kalbame su skirtingomis bendruomenėmis, aišku, su mokslininkais apie mokslą. Taip pat bandome kalbėti su politikos sprendimų prieimėjais ir su visuomenė. Italijoje, Isproje veikia lankytojų centras ir žmonės gali atvykti į jį, gali pabandyti eksperimentuoti ir matyti, kas daroma, kas vyksta realiu laiku. Ar atsakyta jūsų klausimą? Anyway. Thank you very much, Ms. Belan. Um, thank you for being here. Dėkoju, dėkoju, kad atvykote pas mus. O dabar ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Ekonomikos saugimo ir sanglaudos skatimas ES pasicijatyva rengiamo pranešimo apie tai, kaip paskatinti augimą ES pasienio regionuose. Pranešėjas kalbėjo apie tai, kaip, kokie svarbus yra vidaus e, sienų, pasienio regionai, e, gyvena e, apie 30 mintis, bet ponas Bogovičius. Prašom. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti pono e, Hetmano vardu. E, jo šeima ištiko nelaimė, netektis ir jis paprašė, kad aš pristatyčiau šį pranešimą. Jisai dabar yra Lenkijoje. Šis me apie e, šį projektą. Ponas Hetmanas perdavė savo mintis ir galiu pasakyti, kad jisai bando apibendrinti anksčiau vykusią diskusiją ir atsižvelgti išsime apie tokius regionus, tai pranešėjas nekalba konkrečiai apie juos, nes kiti yra mm, pranešimai, kuriuose šis klausimas nagrinėjamas, ši problematika nagrinėjama. Jisai mini 40 pasienio regionų esančių ES ir sa, taip pat e, pranešėjas e, teigia, kad jisai toliau dirbs kartu su šešėliniais pranešiais, kad būtų galima inkorporuoti į tekstą jų pakeitimus. Pernai kovo 20 dieną komisija paskelbė šiuo klausimu komunikatą. Ekonomika tose regionuose yra netai pažengusi kaip kitur, yra nemažai kliučių E, kurios neleidžia tokiems regionams gali būti problemų kalbėtojams. E, du, taip pat e, reikia pasakyti, kad pranešimas yra padarytas į tris dalis. Pirmojo dalyje pranešėjas yra ir kitų problemų, taip pat E, tai reiškia, kad ekonomika negali deramai plėtotis dėl tų e, problemų ar kliučių. Darbuotojai dažnai susiduria ir su profesinių kvalifikacijų pripažinimu e, socialinės apsaugos mokesčių problemos yra aktualios, tai taip pat yra kliūtis mokesčių socialinės apsaugos viešųjų pirkimų srityse taisyklės reikėtų supaprastinti. Ieškoti reikia bent transportas yra kitas sritis, kuri kelia nemažai problemų. Reikia daugiau lankstumo, reikia e, daugiau pasitikėjimo, švietimas, mokymas taip pat minimi kaip svarbus elementai daugia kalbystės e, svarba pasienio regionuose e, taipogi yra akcentuojama. Migracijos klausimus pranešės taip pat mini, e, tai siema su užimtumu, bet taip pat ir pabėgėlių klausimu. Vietos lygmenyje reikia, vietos lygmenį reikia bendradarbiauti su regionu, nacionaliniu ir ES lygmenimis. Sveikatos apsaugos srityje reikia numatyti galimybę teikti paslaugas e, per sieną. Taip pat reikia panaudoti e, kaip galima e, geriau egzistuojančias priemonės, kaip kad teritorinio bendradarbiavimo principus ir po 20 metų reikia tęsti dabartinės programas. Reikėtų tuo pačiu siekti sumažinti biurokratinės kliūtis ir egzistuojančias priemonės panaudoti kaip galima geriau. Pranešėjas taip pat e, sako, kad ne vis pakeitimus sieks pagerinti tekstą ir aš savo ruoštų norėčiau pats kai ką pasakyti. Jeigu pažiūrėsime į praktinius pavyzdžius, aš esu slovėnas. Mano regionas ribojasi su Austrija. Tai mes labai e, džiaugiamės tuo, kad daug kas labai pasikeitė lyginant su ankstesnė e, padėtimi anksčiau, jeigu kalbėti apie krovinių pervežimą, apie paslaugas – Kartais matome protekcionizmo apraiškų, reikia su jomis kovoti dėl svečių šalių darbuotojų vaikus. Pabėgėlių klausimai. Kalbu apie Balkanų kelią per Turkiją į e, vakarą mm, jeigu norime, kad teritorinės sanglaudos principas būtų įtvirtintas, mes turime dirbti. Net ir šiomis ne, lengvomis aplinkybėmis, kai tekė man bus kiek lengviau, e, nes e, turiu tekstą ekrane, bus lengviau jį. Susiduria pasienio regionai, transporto, e, paslaugų problemos ir taip toliau. Visas tarnybos kurios dirba ypatingomis aplinkybėmis, ar tai būtų viesininkai ar policija, susiduria su panašiom spręsti tas problemas, kurios sienų nepripažįsta, ar tai būtų e, tarša, transporto problemas ar kažkas kita. Reikia taip pat užtikrinti ir pakankamą finansavimą toms problemams spręsti, ypač kuriant darbo vietas, parengiant žmonės, reikia greta vidaus e, pasienio regionų e, renkti strategiją taip pat ir ES jūrų ir išorės sienų atvejais. Ypatingai tuose šalise, kurios aktyviai dalyvauja eurointegracijos procesuose. Listais, e, aišku, reikia atsižvelgti, kiek įtakos turėsime formuojant būsimąją finansų programą. Svarbu taip pat koordinuoti mūsų pastangas visais lygiais, tame tarpe tarp valstybių narių. Reikia taip pat e, nusistatymėjimai, e, pašalinus ekonominės ar administracinės kliūtis, e, galėtų pasiekti 91 milijardo eurų apimtis e, ir tai palengvintų e, gyvenimą 150 milijonų. Svarbu, kad Europos parlamentas išdėstytų savo nuomonę šią ypatingai svarbę temą. Nekantrai lauksiu bendro darbo su kolegomis rengiant šį pranešimą. Nematau daugiau šešilinių pranešėjų norinčių pasisakyti, taigi antrasis diskusijų raundas, dabar žodis visiems e, komiteto nariams, kurie norėtų kalbėti. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimą apie pasienio regionus. Aš pats esu iš tokio regiono, e, gyvenu e, už 5 ar 7 km netgi nuo 3 e, įgyvendinimui. Ar tie planai yra ko nors verti, e, įvertinti e, nėra lengva, reikia galvoti taip pat e, ir apie būsimąją finansinę programą ir kiek komisija. Perspektyva 9,4 milijardų. Milijar, nuo 20 iki 27 metų, atsižvelgiant į 18 metų kainas. Taigi, lyginant su e, pereitaja programa, e, aiškus e, padidėjimas nuo 6,6 skaičiai ir atsiras biudžete. E, yra viena tema, kuri rūpi reikia e, medicinos paslaugų kitoje, tai reikia labai aiškiai e, išdėstyti, kokis, e, kurios šalies e, socialinės apsaugos sistema padės jam tą paslaugą gauti. Tai dėl to neturėtų skaudėti galvą, jis tiesiog e, turėtų ramiai važiuoti per sieną ir gauti tą paslaugą. E, Tokia e, sistema pateikiama komisijos kaip pažangiosios praktikos. E, tas problemas spręsti taip, galbūt užtruk šiek tiek e, daugiau laiko ir pareikalos daugiau pastangų, bet tiesą sakant, tai yra mūsų pačių žmonių labui. Komisijos komunikate taip pat kalbama apie Europos kurios leistų aiškiai apibrėžti, kaip e, vienos e, ar kitos valstybės e, ištekliai galėtų būti panaudoti bendruose projektuose. Aš ketinu išdėstyti savo pakeitimuose, kuriuos teiksiu dėl šio pranešimo, kad galėtume iš tikrųjų sustelti į pačias smulkiausias detalės. Jeigu daugiau niekas nenorėtų kalbėti, gal suteiksiu žodį ponui Bogovič, bet prieš tai galbūt komisija norėtų savo nuot pateikti atsakymą į tuos klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, be, be šviesos ir be, be balso. Atsiprašau, kad užkimusi nelabai e, ką nors nuveiksime.